ant kolegų elgesių, tokio įsiklausimo kitų pageidavimus. Dėkui. Dabar jau baigiame diskusijas dėl šio klausimo. Aš jau prieš tai sakiau, kad mes tradiciškai balsuosime rytoj nuo 11.30. Balsuosime konkrečiai dėl šio pranešimo ir pakeitimo ir dabar norėčiau pateikti keletą pranešimų, kurie man buvo ką tik pateikti taryba mums pateikė du dokumentus pirmajam svarstymui. Tai yra šio plenarinės posėdžio protokole jie bus paskelbti ir parlamentas turės išreikšti savo poziciją nuo rytojaus, tai yra spalio 26-osios. E, prasidės to, to svarstymo terminai ir po to dar turiu pranešti, kad žalieji pareiškė prašymą, pateikė prašymą skirti e, vieną kolegą, jeigu